aptarsime šiandien vėliau. Toliau kalbant apie FAM komiteto rezoliuciją dėl nuomonės, dėl ekonomikos socialinių reikalų komiteto nuomonės projekto, dėl kibernetinio atotrukio lyčių prasme nebus siūloma balsuoti dėl šios rezoliucijos, bent jau nebuvo pateiktas toks siūlymas per numatytą terminą, taigi pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės šis siūlymas renkti nuomonę yra patvirtinamas. Dėkoju visiems, dabar perėsime prie paskutinio mūsų darbo.